this. Yeah, yeah, thank you. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Ponios ir ponai, prašau sėstis į vietas. <laughs> Eštrei without, without possibility. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen. Labai ačiū, ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti Jūs, Čekijos Respublikos prezidentė Zeman. Sveikinu atvykus Jūs pas mus, mums tikrai didžiulė garbė Jūs priimti čia. Jūs pradėjote eiti savo pareigas, siekdamas štai kokią tikslą. Jūs norėjote sustiprinti europietišką dvasę Čekijos Respublikoje ir Čekijos Respubliką vėl įvesti į um, Europos politikos akiratį. Mums tikrai didelė garbė, kad pas mus atvykote gerbiamas prezidentė, suteikiu Jums žodį.